președintă. Oui, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. The sitting is Labą dieną, tęsame posėdį. Ir pirmiausia, vakarykščio posėdžio protokolas yra pateiktas, jeigu niekas nepateiks prieštaravimų ar pastabų, protokolas bus laikomas patvirtintų. Pirmoji diskusija šiandien po pietų yra komisijos